Šios dienos posėdžio protokolas ir patvirtinti dokumentai jums yra išdalinti. Ar turite prieštaravimų, pasiūlymų dėl šio protokolo? Pasiūlymų ir prieštaravimų ne.